start. Sveiki dar kartą. Pradėsime šį posėdį, mūsų seminarą, klausimą, ar kaip jūs ten norėtumėte jį vadinti. E, Sveikinu susirinkusius visus mūsų renginio dalyvius, ypač mūsų svečius, ekspertus, kurie mums pateiks daug naujų faktų, informacijos. Ir tai bus tikrai naudinga šių klausimų metu. Balandžio 26 dieną Europos socialinio, socialinių teisių ramščio remus Europos komisija priemė siūlymą e, teikti naują direktyvą dėl profesinio ir privataus gyvenimo suderinimo, dėl giminaičių, dėl slaugytojų profesionalių, ne, neprofesionalių. 2015 diskusija jau prasidėjus yra ir buvo pasiūlyta peržiūrėti e, motinystės atostogų direktyvą. M Man malonu renkti šiandien šį klausimą ir mes pradėsime e, savo darbų susijusių su šio komisijos siūlymu Europos parlamente, dirbs e, FEM komitetas ypač aktyviai šiuo klausimu, EMPL taip pat. Ir mes manome, kad mūsų šita šios dienos diskusija reikšmingai prisidės prie tolesnio mūsų darbo. Uh, norėčiau pakviesti savo kolegę ir bendrą pirmininkę, ponę Viliją Blinkevičiūtę, kuria yra FEM komiteto e, pirmininkė parlamente, tarti žodį. Prašom, pradėkime šį posėdį. Noriu padėkoti savo kolegijai, ponė Maritai Ulskok, už įvadinius žodžius ir lab, buvo pabrėžtas teisingai privataus ir profesinio gyvenimo balansas, jo svarba, paminėtas Europos komisijos pasiūlymas šią linkmę. E, šis svarbus siūlymas yra susijęs su lyčių lygybė. Svarbu, kad moteris galėtų aktyviau dalyvauti darbo rinkoje. Vyrai ir moteris turi tapti lygus e, besirūpin ir pinigus uždirbantis ir besirūpinantis savo šeimos nariais ir taip nesniais. E, prieiga prie darbo rinkos yra labai svarbus dalykas ir komisija irgi susitelkė ties tuo klausimu. Šiandien mūsų bendras klausimas yra nukreiptas į tai, kaip galėtume pagerinti privataus ir profesinio gyvenimo balansą. E, ir ypač tiems žmonėms, kurie yra slaugytojai, prižiūrėtojai, tiek profesionalus, tiek neprofesionalus. Daugiausia šiandien šią funkciją savo prisima moteris. Situacija ypač sunki neprofesionaliems prižiūrėtojams, prižiūrintiems asmenims ar slaugytojams. Ir sakoma, kad čia um, spręsti turėtų daugiau valstybės narės. O šių žmonių situacija tikrai nelengva, nes dažnai jiems tenka apsispręsti, palikti darbą ar, ar atsisakyti priežiūros. Čia e, labai svarbu užtikrinti tinkamą balansą tarp asmeninio gyvenimo ir profesinio gyvenimo E, dažnai e, e, ta priežiūra atliekama privačiuose namuose darbo inspektoriai ne visada gali patikrinti, kokia yra situacija. 2016 metais buvo parengtas pranešimas dėl e, asmenų dirbančių namie, moterų dažniausiai dirbančių namie ir kitas, bu, kita ataskaita buvo parengta dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo balanso. Ir pastebėta buvo, kad šie e, žmonės dirba visiškai nereguliuojamame sektoriuje. Ir mes žinome, kad mūsų visuomenė sensta ir tų žmonių svarba tampa vis didesnė, kurie užsima būtent tais priežiūros, slaugos darbais. Reikėtų, kad direktyva būtų priimta ES lygmenių, pertvarkyta tinkamai, kad vyrai ar moteris e, galėtų tinkamai pasirūpinti savo šeimos nariais reikalingais priežiūros ir tuo pačiu tie žmonės turėtų neprarasti savo darbo, kad jiems būtų užtikrinta socialinė apsauga ir atlygis už šį darbą. Europos komisija yra pateikusi direktyvos siūlymą dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo balanso, kur yra numatyta galimybė prižiūrinčiam asmeniu vyrui ar moteriai pasiimti per metus penkias dienas atostogų, už kurias mokama tiek, kiek mokama už lygos atostogas. Ir sakoma, kad tuo atveju žmogus darbo nepraranda. Tai yra nedaug, bet tai jau yra, sakykime, nebloga pradžia, kurią pateikė Europos komisija. E, Europos parlamento pranešime, kur kalbama apie namų tvarkytojus ir ir, ir slaugytojus, ten kalbama taip pat ir neįgalius asmenys. Būtina, kad e, tie žmonės būtų įtraukti, e, tai tos nuostatos, jos, kurios jos reiškia, būtų įtrauktos į visus socialinius teisės aktus, nacionalinius teisės aktus ir ekonominių teisės aktus, kad būtų užkirstas kelias prekybai žmonėmis šioje srityje, kad būtų negalima jų išnaudoti, kad jiems būtų užtikrinta galimybė derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Aš dirbau prie šių abiejų pranešimų. Tema tikrai mano širdžiai yra artima. Ir dabar, kolegos, norėčiau suteikti žodį e, ekspertams, e, kurie dalyvauja mūsų posėdėje. Pirmiausia, suteiksiu žodį nusteisi hegemonus Eurokerers organizacijos vykdančiajam direktoriui. Prašau, žodis jums. Thanks, million, Dėkoju. Pirmininkė, labas rytas visiems. Visų pirma, noriu pasveikinti jūs, padėkoti jums už jūsų mielą pakvietimą. Tikrai man didelė garbė. Labai trumpai norėčiau apžvelgti globėjų slaugytojų situaciją Europoje. Labai trumpai apie mūsų tinklą. Europo, Eurocaras yra tinklas, kuriam, kuris vienyje 70 partnerių organizacijų iš visos Europos ir netgi daugiau nei iš Europos. Mums atstovaujama tinkle 27 septynioms valstybėms e, šalims. Ir e, šiame tinkle e, yra vienijami žmonės, kurie gali, gali teikti pagalbą globėjams ir suteikti jiems mokymą, pateikti konsultacijas. Taip pat mes renkame informaciją iš įvairių universitetų. Mes Taip pat e, manome, kad labai svarbu turėti parlamento sekretariate globėjų interesų grupę ir prašome prie jos prisijungti. Aš su savimi turiu šitą informaciją apie tokią grupę. Kaip mes visi žinome, vienas iš pagrindinių iššūkių šiandieną Europoje yra e, gyventojų senėjimas. Ir tai taip pat susiję su um, senatvės lygomis ir tai labai didelis iššūkis uh, globos slaugos sistemoms. Be abejo, tai e, didelį e, saugu, spaudimą, sunkumą mm, padaro šal, šeimoms, kurie yra neformalūs, neoficialūs globėjai, neprofesionalūs globėjai. Ir, e, jie turi pasirūpinti savo artimaisiais papildomai prie savo profesinio gyvenimo. Ir Mes žinome, kad remiantis ES e, tyrimais 80 procentų visos globos e, atliekama neprofesionalių slaugytojų. Ir kaip e, sakiau anksčiau, labai platus yra tas apibrėžimas, tačiau bent jau šimtą milijonų tokių slaugytojų mes turime Europą, Europoje, apie 20 procentų mūsų gyventojų. Labai nemažai. Ir tipinis E, slaugytojas dažniausiai yra moteris e, nuo 45 iki 75 metų amžiaus. E, neprofesionalios slaugos vertė Europoje pagal naujausius tyrimus yra nuo 15 iki 19 procentų profesionalios globos slaugos kainos. Mes turime ir nacionalinių duomenų, dėja ne iš visų valstybių narių, Ir tai turbūt bus e, viena iš pirmųjų žinių jums visiems. Mums reikia daugiau žinių apie e, slaugytojų situaciją ir slaugos kainą. Manau, kad šitas argumentas tikrai labai įtikinantis, nes iš tiesų ką jis parodo. E, jeigu slaugytojai tiesiog e, nebes, ne, nes, nebeslaugytų rytoj, tai visa sistema sužlugtų. Jeigu mes norime pakeisti slaugytojus vienai, e, vienus kitais, tai mums reikia sukurti visą e, sistemą. Ir e, todėl mums reikia kreipti e, dėmesį į esamą situaciją. Be abejo, mes matome ir kitų veiksnių, kurie didelį E, spaudimą daro e, slaugytojams, tai yra mažesnė, mažėjančios šeimos, e, vis daugiau žmonių išvykstančių ir ilgesnis darbinis gyvenimas. Visa tai sukuria vis daugiau sunkumų šeimoms ir slaugytojams. Šita, šitas grafikas parodo e, gyventojų e, gyventojų e, skaičių. Ir aš neseniai dirbau su Graikijos profesoriumi, kuris sako, kad jis kaip slaugytojas turi kiekvieną savaitgalį grįžti į Atenus ir pasirūpinti savo mamą, kurie globos E, kuri globos namuose e, gyvena, jis neturi jokio, e, jokios, jokio pasirinkimo. Dabar be to, ką šiandieną minėjome, Manome, kad e, sveikatos apsaugos e, sektoriuje trūksta žmonių, gydytojų, e, stomatologų, farmacininkų, pirminės globos gydytojų. Ir jie yra būtini, nes jie yra sąsaja tarp šeimų ir slaugos sektoriaus. Tai labai svarbu ne profesionaliams slaugytojams. Ir būtent Tokius duomenis skelbia 2012 m. Europos komisijos paskelbti e, dokumentai. Kalbant apie neprofesionalios e, slaugos poveikį, kai daugelie šalių negaunama pagalbos, matome, kad dauguma slaugų, slaugytojų susiduria su sunkumais kai jiems reikia suderinti profesinį gyvenimą su slauga. Galbūt jūs tai nustebins, tačiau dauguma slaugytojų stengiasi e, dirbti visų etatų. Ir tai reiškia, kad daugelis iš jų e, dirba du etatus. Ir tai taip pat sukuria labai daug problemų ir e, kainuoja visuomeniai, įmonėms, dėl to, kad žmonės dažnai nebūna darbe, ir e, ima nedarbingumo latelį, tai įtakoja jų darbo rezultatus. Tai yra labai svarbus elementas šiandienos diskusijoje. Taip pat žinome, kad e, neprofesionali slauga reiškia ir aukštesnius kaštus e, slaugytojams. Dauguma slaugytojų prisideda prie slaugos kaštų, tai reiškia jiems daugiau, dides, didesnė, didesnės išlaidas, todėl dauguma iš jų skursta ir e, yra socialiai atskirti, nes yra sunku e, palaikyti socialinį gyvenimą tada, kai dirbi pilnu etatu ir turi labai daug su slauga susijusius atsakomybės. Dabar kalbant apie sveikatą, mes žinome, kad dauguma slaugytojų jaučiasi izoliuoti ir patenka į depresiją tada susiduria su, profesinė, su uh, psichinės veikatos problemomis, patenka į depresiją. Tai yra uždaras ratas, nes e, tada slaugytojai tampa patys pacientais ir tai niekam nepadeda. Šitie grafikai parodo šią situaciją, aš juos praleisiu, o kogi nori slaugytojai Eurobarometras, e, buvo atliktas Eurobarometro tyrimas, jį pradėjo komisija 2011 metais ir tai parodė, kai, kokia svarbi e, kaip, kaip reikalingi yra slaugytojai. Visų pirma, jiems reikia finansinės paramos. Ir bet kokiu atveju jie vis tiek e, tai padaro E, neturėdami paramos jie e, įdeda labai daug energijos, labai daug pinigų ir tai priverčia juos ir jie tada atsiranda labai sunkioje situacijoje. Ir e, E, faktiškai du kart daugiau e, yra slaugytojų gyvenančių ties skurdo riba nei kita gyventojų dalis. Taip pat jiems reikia lankščių darbo sąlygų. Dauguma slaugytojų nepasirinko tokios savo lemties. Jie paprastai patenka į tą situaciją, kažkas iš jų artimųjų susirga ir per naktį tampi slaugytojų ir iš principo turi pakeisti visą savo gyvenimą. Taigi reikia lankščių darbo sąlygų ir turėti galimybę e, gauti slaugos atostogas. Toliau pensijų kreditai. Atsižvelgiant į lyčių e, dimenciją, kas yra daugiausia vieslaugytojo e, Europoje, tai mes žinome, kad egzistuoja pensijų spraga pensijų atlyginimų spraga ir todėl e, svarbu, kad slauga būtų įtraukta apskaičiuojant pensijas. E, toliau e, užtikrinti, užtikrinti pertraukas, kai nuo nu, nu slaugos laikotarpiu. Nes, kaip jau sakiau, kad patys e, slaugytojai kartais tampa ligoniais be atostogų. Ir taip pat jie turi gauti mokymą, reikia bazinės informacijos, ką reiškia būti slaugytojų, su kokiamis lygomis e, jie susiduria kiekvieną dieną. Ir e, galbūt reikia tokių priemonių, kurios jau galbūt ir egzistuoja šalyje, tačiau slaugytojai negauna informacijos apie jas. Yes netgi jeigu valstybėje parama visai nebloga. Tad labai svarbu informuoti e, slaugytojus ir, per, ir, ir įveikti stigmas. Kaip turbūt suprantate, dauguma ką tik paminėtų dalykų yra minimi e, komisijos pasiūlyme dėl e, profesinio ir asmenio gyvenimo derinimo. Mes labai palaikome šitą dokumentą E, be abejo, tobulumų ribų nėra. Mes galėtume de, e, kabintis prie detalių, tačiau manau, kad tai yra didžiulis e, žingsnis į priekį, pripažįstant slaugytojus, juos apibrėžiant, palaikant. Jeigu nori juos palaikyti, juos reikia identifikuoti ir daugeliu atveju E, nėra jokios sistemos, kaip galima būtų identifikuoti slaugytojus. Taigi, penkios dienos mokamo mokamo atostogų ar mokamo nedarbingumo e, laikotarpio, taip pat daugiau investavimo į profesionalią slaugą. Tai yra labai svarbi dalis Tai yra mūsų skleidžiamo žinios pagrindas. Žmonės turi turėti pasirinkimą e, tapti slaugytojais, jeigu jie to nori. Tačiau jeigu jie nenori, tai jie turi turėti alternatyvų. Taigi šitas dokumentas yra labai geras. Be abejo, šitas dokumentas nepaaiškina, kaip visa tai vyksta, kaip e, šis dokumentas yra kaip tie procesai bus stebimi, visa tai yra labai svarbu, tačiau mes žinome, kaip aš parodysiu kitoje skaidrėje, kad yra didelių įmonių, kurios jau teikia labai neblogas sąlygas savo darbuotojams savanoriškai. Tačiau e, didelėms įmonėms tai padaryti yra daug paprasčiau nei smulkiam verslui. Tad be abejo, būtų labai svarbu, jei šitas dokumentas bus patvirtintas, stebėti, kaip jis yra įgyventinamas smulkiose ir vidinėse įmonėse. Ta pati reikia pasakyti ir apie mažus atlyginimus gaunam, ga, gaunamus darbuotojus, kurie dirba e, nestabiliomis darbo sąlygomis. Svarbu užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų e, galimybę naudotis šiomis nuostatomis. Šita lentelė parodo e, šios duomenys. Žalia dalis lentelė rodo kokios paramos formos jau egzistuoja ES valstybėse narėse. Faktiškai visos paramos priemonės yra išvardintos, e, tai yra slaugytojo atostogos, lankščios darbo sąlygos, mokymas, informacija ir e, išmokos ir panašiai. Tai žalias spalva žymi, kas toje valstybėje narėje egzistuoja. Mes tai naudojame kaip e, bazinį tyrimą, kaip visada viskas yra detalėse. Tačiau, kai šalis e, turi labai rimtą e, e, paramą, tai dažnai kriterijai, tinkamumo kriterijai yra labai griežti taikomi tiems, kurie gali pasinaudoti šiomis priemonėmis. Be abejo, informavimo pro problema taip pat egzistuoja. Dauguma e, slaugytojų net nežino, neįsivaizduoja, kad jie turi galimybę to pasinaudoti. Kai kalbame apie e, slaugytojo išmoką, paprastai tai būna labai ribota suma, e, dažnai netgi ir e, ne, tik tais ties skurdo riba. Ir vyriausybės dažnai nenori, kad slaugytojai liktų slaugytojais, jie nori, kad tas laikotarpis būtų laikinas ir kad slaugytojai grįžtų į darbo rinką, puiku. Tačiau tam tada jiems reikia alternatyvų. Ir e, labai svarbu e, e, gauti tam tikras priemonės Ir dažnai galima gauti priemonės kai kuriuose valstybėse narėse e, tik tuo atveju, jeigu žmogus, kuriuo, kurį reikia slaugyti, yra tavo vaikas. Bet jeigu tai yra tavo tėvai, tai tų priemonių gauti negali. Taip pat e, kai kuriuose šalyse e, yra e, tam tikros įdarbinimo sąlygos, viskas priklauso nuo darbdavio, tačiau viską reikia standartizuoti, mes turime užtikrinti, kad visi ES piliečiai galėtų pasinaudoti vienokią ar kitokią paramą. Dar noriu paminėti gerąją praktiką, kuri jau egzistuoja kai kuriuose įmonėse. Yra tokios paramos priemonės, kurios yra labai praktiškos. Tai yra lankščios darbo valandos, e, kai darbuotojai, e, e, kuriems reikia užsimti slaugą, atsiranda įmonėje, tai jie gali apsitarti su darbdaviu ir pala, pasvarstyti lankščias darbo sąlygas. Toliau mokėjimai, kai reikia skubiai išvažiuoti. Daugiausia tai yra susiję su didelėmis įmonėmis. Jau to baigsiu. Toliau parama susijusi su slauga ir galimybė pasinaudoti tam tikromis priemonėmis, pavyzdžiui, internetais, internetu ar telefonais ir taip toliau. E, kai kurios įmonės teikia ir konsultacijas, slaugytojams rengia informacinės sesijas. Tame labai aktyviai dalyvauja ir profesinės sąjungos jos yra mūsų sąjungininkės, ypač kai kuriame profesinio ir asmenio gyvenimo derinimo paketą. Ir tai yra paskutinė mano skaidrė. Mūsų išvada tokia. Šis profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo paketas yra labai geras ir jis yra vienas tik elementas didelėme e, kontekste reikia, kad šitas dokumentas būtų patvirtintas, nes e, galiausiai jeigu slaugytojai negaus paramos ir negalės užtikrinti geros e, slaugos geromis sąlygomis ir tuo pačiu metu e, liks aktyvus darbo rinkoje, tai tada reikš, kad mums reikės daugiau investuoti į slaugos sistemas ir žinome, kad dauguma valstybių narių to sauliaisti negali. Ačiū uždėmesi lauksiu diskusijos. Dėkoju, ponia Egemonas, už jūsų pasisakymą. Dabar žodis ponui Krisboter, man jis yra Geokapokapa vadovas, prezidentas. Žodis jums. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Aš olandiškai pasisakysiu, jeigu galima. Atrodo, tai nebus problema. Dėkoju, e, ponė e, pirmininkė ponės koteto pirmininkės, e, ponios ir pono Europos parlamento nariai, ačiū už kvietimą dalyvauti jūsų posėdėje. Pasikau, pasisakau čia kaip geopa pirmininkas, tai yra europinė struktūra, besirūpinanti ūkininkais. Geop, kas yra geopa, tai yra žemės ūkio organizacijos, mes atstovaujame e, darb, darbdaviams šioje srityje vyko pozicijų derinimas tarp Europos profesinių sąjungų ir darbdavių, buvo aptariami socialiniai klausimai. Šeimos e, ir profesinio gyvenimo derinimas yra labai svarbus dalykas, apie tai dažnai kalbama su Europos profesinėmis sąjungomis, jų atstovais. Mūsų sektoriuje tai yra ypač aktuali tema. Taip pat kalbam apie labai specifinę situaciją kai mūsų sektoriuje dirbantis žmogus e, tampa slaugytojų, prižiūrėtojų. Yra Europos Sąjungoje daug, mūsų sektoriuje daug dirbančių tokių žmonių. Kila klausimas, kas galėtų būti laikomas e, tuo žmogum, tuo slaugytoju, padedančiu pagalbos reikalingam. E, galite paskaityti, toks apibrėžimas egzistuoja Europos Sąjungos dokumentuose. Tai dažnai būna e, sutoktiniai arba gyvenimo partneriai, kurie dirba tam tikrą darbą, e, slaugos darbą, kurie dažnai neturi socialinės apsaugos ir kurie už savo slaugos darbą negauna užmokesčio. E, yra tokių įmonėse dirbančių žmonių, kurie algą gauna priklausomai nuo tų, kokią vertę sukūrė ta įmonė. Ir, na, situacija ne visada yra lengva. Jeigu kalbėtume apie daržininkystės e, ir žemės ūkio sektorių, labai dažnai e, šiame sektoriuje dirba šeimininės įmonės, kur sutoktiniai dirba kartu ūkija daugiau negu 90 procentų e, vietų šiame sektoriu, žemės ūkio sektoriu Europos Sąjungoje, e, yra sukurta šeimos narių. Tai sudaro daugiau nei 20 milijonų Europos Sąjungos piliečių. Jau pažiūrėtume, kiek moterų vadovauja įmonėms žemės ūkio sektoriuje. E, čia remiuosi Eurostato 2013 metų duomenimis 30 procentų moterų pačios vadovauja savo įkurtai įmoniai. 13 milijonų moterų šiame sektoriuje pačios savo yra sukūrusios darbo vietą. Tačiau statistikos duomenys rodo, kad 57 procentai, kad 37 e, moterų dirba su savo sutoktiniais. Tai sudaro 5,5 milijonus žmonių viso Europos Sąjungoje. Taigi, daržininkystės žemės ūkio sektoriuje moterims galimybių atsiranda vis daugiau. Tačiau matome, kad kai kuriuose regionuose 57 procentai moterų užsima būtent tokią veiklą. Reikėtų daugiau skaidrumo e, susijusio su privataus ir profesinio gyvenimo derinimu. Svarbu, kad būtų Svarbu pažymėti tai, kad problemų tebe lieka, trūksta mokyklų, darželių, trūksta galimybių mokytis ir trūksta galimybių gauti paskolas, ypač kai pradedamos kurti įmonės. Jūs žinote, kad mūsų sektoriuje dažnai žmonės dirba keuras paras ir be jokių išeiginių ir savaitgaliais labai sunku surasti žmogų, kas galėtų tokį darbuotoją pakeisti. Taigi, kai kalbame profesinio gyvenimo ir privataus gyvenimo derimo, šie klausimai iš tikrųjų yra sunkiai labai sprendžiami. Mes manome, kad čia mes turime kalbėti ne tik apie prieigą prie vaikų ūkdymo institucijų ar panašiai. Svarbu taip pat ir atostogų klausimas, pavyzdžiui, kai šeimoje gimsta vaikas. Neužtenka kalbėti tik apie tai, reikia kalbėti apie uh, E, sutuoktinių ir slaugytojų tokių e, socialinę apsaugą. Aš pats esu iš Belgijos dar neseniai. E, tie slaugytojai buvo faktiškai nematomi žmonės. Jie dirbdavo savo, pavyzdžiui, sutuoktinio įmonėje, už juos nebūdavo mokamos socialinės įmonės, sistema net nežinodavo nieko apie tos žmonės. Tad labai svarbu kad būtų numatyta tam tikra socialinė apsauga tiems žmonėms, pavyzdžiui, dirbantiems e, daržininkystės sektoriuje, žemės ūkio sektoriuje ir kitose žemės ūkio sektoriuose, mažose ir vidutinėse įmonėse ir panašiai. Savo kopas struktūros e, e, rėmose esame atlikę tokį tyrimą. Uždavėme eilę klausimų, pateikėme klausimyną valstybėse narėse Ir kaip jau sakiau, tie mūsų klausimai turėjo tikslą pasižiūrėti, kokia situacija yra atskiruose valstybėse narėse ir regionuose. Pirmas klausimas buvo toks, ar jūsų šalyje yra numatytas teisinis statusas e, žmonėms su toktiniams dirbantiems su toktinių įmonėse. Antra, ar yra numatytas statusas, ar mokamos būtinos socialinės įmokos e, socialiniai apsaugai užtikrinti. E, Ir ar yra e, privati kokia nors draudimo sistema tokiam asmeniu, jeigu tokios nėra, gal galima apsidrausti savanoriškai, yra tokia sistema. Ir kitas svarbus klausimas, ar yra struktūra jūsų šalyje, kuri, pavyzdžiui, padėtų kartu dirbančiam su tuoktiniui e, vystyti savo veiklą. Ar egzistuoja tokios struktūros, E, stengiamės išsiaiškinti, yra visokių pavyzdžių, kai kur jų yra, kai kur nėra. Ir per, tyrėme situaciją įvairiose šalise ir štai iki šiol gavome 12 atsakymų, tačiau mūsų tyrimas tęsiasi toliau, mūsų apklausa dar nebaigta ir tikime sulaukti kitų atsakymų. Tikimės, kad ši tema bus svarbi ir mums padės išspręsti daug klausimų. E, kitas klausimas, ar teisiškai yra pripažįstamas statusas asmens, kuris galėtų būti laikomas sutoktinis pagalbininkas. Ir daugia, didu, dviem atveju sulaukime neigiamų atsakymų, dešimčia atveju teigiamų. Ir manau, kad labai svarbu apibrėžti, kas tai yra tas sutoktinis pagalbininkas matėme, kad dokumente, kur kalbame apie vyrų ir moterų lygybę, yra bandyta pateikti tokį apibrėžimą, bet nesu tikras, kad jis yra pakankamas. Kai kuriuose šalise galime pamatyti, ir čia galiu pateikti pavyzdį, kad, pavyzdžiui, kaime gyvenanti ir dirbanti moteris, kuri turi 15 valandų darbo sutartį, yra laikoma bendradarbė, darbuotoja, bet atsitinka taip, kad ji dirba žemės ūkio įmonėje daugiau negu 30 valandų per savaitę. Tai reiškia, kad e, ji socialiai apsaugota yra 15 valandų, kas numatyta kolektyvinėje sutartyje, tačiau likusi darbo laiką jinai nėra socialiai apsaugota. Ir tos moteris negali sulaukti to statuso pripažinimo, kad jos būtų laikomos e, sutuoktinėmis pagalbininkėmis įmonėje. Tad šis apibrėžimas yra reikalingas, man tai atrodo ypatingai svarbu. Kitas svarbus dalykas ir kitas svarbus klausimas, ar yra teisinė prievolė e, sutoktiniui pagalbininkui mokėti įmokas socialiniai e, draudimo sistemai. Štai atsakymai yra čia, galit matyti, sulaukime jų e, įvairių, aštuonios šalis ten yra privaloma, yra viena šalis, kur tai yra savanoriškais pagrindais sutvarkytas reikalas, E, ir yra šalių, kur tokių įmokų nėra. Tai parodyta štai schemoje. Ir norėčiau pasakyti, kad tais atvejais, kai socialinės apsaugos sistema yra numatyta, svarbu išsiaiškinti, kaip atliekami skaičiavimai atskirose šalise. E, dažnai tos įmokos mokamos, bet su tuoktinio vardu. Tad manyčiau, kad jeigu tie sutoktiniai, pagalbininkai taptų labiau matomais, tai būtų puikus dalykas. Reikėtų, kad tas įmoka būtų mokamas to pagalbininko vardu. Tai būtų ypatingai svarbu. Taip būtų užtikrinama, kad šeimos e, įmokos auga, nes ir vyras, ir moteris turi mokėti įmokas ir dėl to sulaukia atitinkamos apsaugos socialinės jos prireikus. Kitas dalykas, kaip reikėtų apskaičiuoti tą įmoką. E, tai irgi klausimus, į kurį dar reikia atsakyti, siekiant užtikrinti geresnę apsaugą. Dabar e, nesileisiu iš šitos, šito grafiko paaiškinimo detalės, už tai galite tik tai pamatyti, kad tose šalise, kur socialinė apsauga e, egzistuoja, galite pasižiūrėti, kokios teisės yra susietos su tomis įmokomis. Tačiau norėčiau pasakyti pastabą. E, čia į šią situaciją reiktų žiūrėti atsargiai, kai kuriuose ES valstybėse yra mokamos išmokos šeimai, kurios yra siejamos su vyro mokomomis, su sutuoktinio vyro mokomomis įmokomis. Ir neatsižvelgiama į tas įmokas, kurias įmokėjo moteris, pavyzdžiui, dėl sveikatos apsaugos. Dažnai E, jos sveikatos apsaugos e, e, paslaugus yra apskaičiuojamas pagal vyro sutoktinio mokamą įmoką. Ir reiškia, kad čia jokios pridėtinės vertės moters statusas, pavyzdžiui, šeimai nekuria. Taip pat yra galimybė mokėti savanoriškas įmokas. Tai leidžia įgyti papildomų teisių. Tačiau čia jūs matote tokį vieną pavyzdį, kuris galėtų veikti kitose šalise. Ir dar vienas dalykas. Ar ta sistema, e, kai turime tuos žmonės, tuos sutoktinius pagalbininkus, ar tai yra gera sistema? Penkiose šalyse mes atsakymo negavome į šį savo klausimą. Žmonės e, sviravo, nežinodami, ką sakyti, ar atsiliepti teigiamai ir neigiamai apie tai. Taigi darbo dar daug šioje srityje. Ir norėčiau iš savo to pasisakymo dabar pateikti keturias išvadas. Jos galbūt bus naudingos jūsų komitetams. Pirmoji išvada būtų tokia. Labai svarbu Bet tų dalykų, apie kuriuos jūs diskutuojate, dabar aptarėte, motinystės atostogos, dėmesys ūkdymo įstaigoms vaikams, reikia pagalvoti apie milijonus moterų, kurios dirba žemės ūkio srityje, kurios dirba mažose ES įmonėse. Labai svarbu, kad tie žmonės būtų matomi ir kad joms būtų numatyta socialinė apsauga. Svarbu kad šias socialinės apsaugos paketas apimtų visus žmonės. Kitas dalykas labai svarbu - išsiaiškinti, kaip socialinės įmokos turėtų būti apskaičiuojamos, kad tos įmokos teiktų papildomą pridėtinę vertę, kalbant apie socialinę apsaugą. Ir čia pirmiausia kalbu apie papildomą pensiją. Kitas dalykas, kurį dar norėčiau paminėti savo išvadus, yra toks socialinė apsauga e, su tuoktinio pagalbininko visose sektoriuose, visoje Europos Sąjungoje. Būtina, kad tas žmogus galėtų derinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar jūs, kaip parlamento komitetas, galėtumėte paskelbti tokį kreipimąsi, kad būtų atliktas tyrimas dėl sutoktinių pagalbininkų situacijos, kad sulauktume atsakymų iš 28 valstybių narių ir jas apibendrime galėtume pateikti labai rimtas rekomendacijas valstybėms narims, kad šios tuos menų situaciją galėtų pagerinti. Ačiū. Dėkoju. Ačiū panui Boterman sako pirmininkė, dabar žodis ponė Irenai Kotovskai. Ji yra iš Varšuvos universiteto, ji yra demografijos centro vadovė, statistikos universiteto ir demografijos instituto vadovė. Dėkuoju už šią galimybę aptarti labai svarbę temą e, mūsų visuomenėje. Nesenai mes uh, baigiame trejų metų trukmės e, projektą. Ir kaip tik tai, e, tai, ką šiandien aptarėme, atsispindi tame tyrimė. Ir mes e, taip pat pateikėme rekomendacijų, kurios e, rūpi ir jūsų komitetui. Tai yra, čia kalba sukasi apie tėvystės atostogas, atostogų e, pasiūlymą. Norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į e, makro lygmę daugiausiai argumentų, rodančių, kodėl reikia tokių iniciatyvų. Bet e, mums reikia taip pat tam tikros informacijos apie tai, kaip tuos dalykus mato e, šeimos ir namų ūkiai. Aš e, pristatysiu paskui rezultatus. E, slaugytojų atostogos ir tėvystės atostogos yra labai svarbios lyčių lygybei, socialiniai e, lygybei ir apskritai e, socialiniai geroviai. Aš e, taip pat pabandysiu paaiškinti jums kodėl mums atrodo, jog tos iniciatyvos yra labai svarbios, kai kurie iš argumentų, kuriuos aš jums pristatysiu, buvo e, pateikti mano kolegų. Dabar yra. Mes gyvename tokiais laikais, kai e, šeimos savoka keičiasi ir ne tik tai dėl demografinių priežasčių. Dabar yra mažiau vaikų šeimose, padėtis yra mažiau e, stabili, todėl kad kyla skirybų skaičius. Mes e, taip pat e, susidurėme su naujomis šeimų formomis, didesnė jų įvairovė ir taip pat e, turime daugiau dalytis atsakomybę, spręsdami šeimos darbų pasidalymo klausimus. Tad mažiau stabilumo, mažiau užtikrintumo, be kita ko ir pajamų mažesnis užtikrintumas, moterų darbas ir užimtumas, žiūrint per šeimos prizmę, yra vienas iš e, būdų leidžiančių e, spręsti šeimos padėties nestabilumo problemas. darbo rinkos dinamikos aspektas e, yra galimybė, aišku, pasitraukti iš darbo rinkos dėl šeimos priežasčių ir paskui grįžti atgal. Tačiau darbo pajamos tiek vyrui, tiek e, moteriai yra e, garantija kad jie galės normaliai gyventi paskui, kuomet išeis į pensiją. Ir čia iškyla svarbiausi klausimai, kaip suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Kuomet mes e, žvelgiame į visuomenės struktūrą, remiantis amžiaus grupių e, kriterijais, taip pat uh, įvairių šeimos e, poreikių ir e, užduočių pasidalėjimų. Tai šitie dalykai taip pat dabar keičiasi ir ne todėl, kad e, mums būtina suprasti, kad žiūrint iš makro perspektyvos, mes turime užtikrinti, kad moteris dirbo darbo rinkoje ilgalaikės perspektyvos požiūrių. Šitie visi dalykai yra tarpusavėje susiję ir todėl labai svarbus aspektas yra moteris aktyvesnis dalyvavimas darbo rinkoje ir didesnė vyrų atsakomybė užsiimant šeimos e, reikalais. Ir tai svarbu ne tik tai šeimos lygmenių, bet ir visos visuomenės lygmenių. Kodėl mes e, Manome, jog e, tas direktyvos pasiūlymas yra labai svarbi iniciatyva. Visų pirma, mes turime kai kurių mikro ligmens e, rezultatų, kurie yra gauti atlikus e, tyrimą įvairiose valstybėse. Yra taip pat e, ir kiekybiniai ir kokybiniai aspektai nagrinėjami šiame kontekste ir tyrimas rodo, jog yra labai svarbu suvokti, jog vyrų teisės, kaip tėvų teisės, turi būti suvokiamas kaip uh, teisės kylančios iš teisingo pasidalymo e, tų e, šeimos lygmens e, užduočių ir krūvio. Ir čia mąstymas turi keistis. Taip pat daug Tėvystės atostogos dažnai yra suvokiamas šeimos lygmenių. Kaip privalomas e, e, išlaidos. Mes e, matome, kad rezultatai, tyrimo rezultatai aiškiai rodo, jog kuomet individualizuota teisė į tėvystės atostogas jog ši teisė gali būti laikoma gera teisė įtikinti darbdavi, kad e, tėvui lengviau pasinaudoti e, šitų e, nuostatų, šitomis nuostatomis bet ne e, laisvanoriško pagrindo. Tėvystės atostogos gali turėti tam tikrų teigiamų pasiekmių ir e, šeimos gyvenimui. Duomenys iš šiaurės valstybių, kur tėvystės atostogos jau atsirado pakankamai senai ir kur yra pakankamai daug duomenų, rodančių, kokią įtaką šios atostogos daro šeimos gyvenimui. E, Tad tų šalių e, patirtis rodo, jog e, šios e, atostogos yra susijusios su įtampos mažėjimu šeimos lygmenių. Yra taip pat domenų rodančių, jog šios atostogos taip pat e, palengvina pereimą prie kito vaiko e, planavimo. Tad reiškia, kad e, tos atostogos padeda tevams pasiekti tėvystės tikslus ir siekius. Ir būtent tai susijęs su mūsų demografiniais poreikiais, demografinio atsinaujinimo poreikiai Europoje. Makro duomenis rodo, jog šeimos žiūri į tai kaip labai e, svarbu rūpybos aspektą. Tie žmonės, kurie dirba, Pabandėjau, gal to tai geriau supranti. Aš e, manau, kad šitas pasiūlymas yra tik tais pirmas žingsnis siekiant e, platesnių priemonių. Nepamirškite, kad mums reikia prailginti ir darbo, e, darbingą gyvenimą ir, kaip jau buvo pasakyta, Tai žmonės tarp 45-75 metų amžiaus negalime tikėtis, kad jie e, darbo rinkoje liks dar ilgai. Taigi tai turės teigiamą įtaką ir e, šeimos lygionių ir taip pat suteiks e, galimybę daugiau žmonių turėti darbo rinkoje. Ir paskutinė mintis, mes taip pat manome, kad įgyvendintos priemonės leistų suteikti prioritetą tam tikroms tam tikroms priemonėms. Tai yra, žmonės galėtų pasirinkti ir mes sukūrę pasiūlymą galėtume suformuoti žmonių lūkesčius ir elgesį. Ir besikeičiantis e, suvokimas apie tėvų įsitraukimą į priežiūrą mums labai svarbus, nes mes kalbame apie e, e, sąžiningą atsakomybės pasidalymą ir apie vienodas pajamas. Tad tai yra labai geras sprendimas. Šito pranešimo pabaigoje aš minėjau e, mūsų teiginį galutinėje ataskaitoje, kad mes tikimės kad parlamentas nenukels šitos veiklos. Ir jūsų pasiūlymas tikrai atitinka mūsų lūkesčius. Ačiū už suteiktą galimybę apie tai kalbėti. Labai ačiū, e, profesor Irena Kotovska. Dabar suteiksiu žodį poniai Paula Panzeri, e, kuri e, yra Mm, politikos ir konsultavimo vyriausioji pareigūnė iš COFACE organizacijos. Dvi minutės. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau Jums patikoti už suteiktą galimybę čia šiandieną kalbėti ir uh, už uh, tai, kad suteikėte galimybę man pristatyti COFACE šeimą Europoje. Trumpai aš pakalbėsiu apie tai, kas mes esame. Uh, jeigu kažkas mūsų nepažįstate. Mes pristatysime, kokia mūsų pozicija yra apie privataus ir asmenio gyvenimo derinimą ir ypač kokia ta pozicija yra slaugytojo atžvilgiu. Kofacija Families Europe yra pluralistinė organizacija, kuri vienė 60 organizacijų iš 24 valstybių narių. Buvome įsteigti 58 metais po Romos sutarties, taigi mes augome kartu su ES. Ir mus e, įsteigė ES užimtumo ir socialinės inovacijos programa, kurią pateikė Europos komisija. Mūsų e, moto yra geresnė visuomenė visoms šeimoms ir profesinės bei, profesinė bei asmenio gyvenimo derinimas vienas yra, yra e, iš mūsų prioritetų, siekiant geresnės visuomenės visoms šeimoms. Mes e, dirbame su keliomis temomis, galbūt e, čia nematote, tačiau mes sprendžiame kelis klausimus. Švietimas, E, privatos ir asmeninio gyvenimo derinimas, e, vartotojiškumas, skaitmenizavimas, e, negalios ir taip toliau. Tai yra mes traukiame, įtraukiame į ES įvairovę šeimas ir mes norime kad mūsų narius pasiektų tai, ką padaro Europa. Kalbant apie profesinę ir asmenį gyvenimo derinimą, aš norėčiau pabrėžti savo poziciją. E, kurios laikėmės jau nemažai metų. Štai puzlis, štai dėlionė, kiekviena šeima yra kitokia ir kiekviena šeima turi skirtingus poreikius, taigi nėra bendro kažkokio sprendimo. Uh, kaip galima būtų užtikrinti profesinio asmeninio gyvenimo e, pusiausvyrą, tačiau kiekvienai šeimai reikia tam tikrų priemonių tinklo. Ir galima tam imtis kelių priemonių, kurios e, galėtų patenkinti jų konkrečius poreikius, tada, kai kalbame apie e, rūpinimąsi vaikų arba vyresnio amžiaus tėvų, arba kai reikia spręsti negalios klausimą šeimoje. Ir aš tai norėčiau paklausti RST požiūriu, tai yra ištekliai, paslaugos ir laikas. Šeimai reikia pakeisti pakankamai išteklių, tai yra sąžininką mokesčių sistemą ar pajamas, kad galėtume, kad galėtų užsitikrinti um, uh, orų gyvenimą, taip pat reikia įvairių paslaugų, pavyzdžiui, vaiko priežiūros arba senyvo amžiaus žmonių arba negalios uh, slaugos ir taip pat reikia laiko, laiko atostogoms ir uh, lankščių darbo sąlygų. Ir visa tai yra uh, visas gyvenimo ciklas. Labai dažnai uh, profesinio asmeninio pasaulio gyvenimo e, derinimas e, buvo taikomas tik tais jaunoms e, vaikus auginančioms mamoms. Tačiau dabar požiūris keičiasi, labai svarbu E, nepamiršti, kad e, šis, šis derinimas turėtų eiti visą gyvenimą ir tai yra ne tik tais e, nauda jaunuoliams ar, jaunie, ar tėva, jauniems tėvams. Tačiau, kaip jūs minėjote, rugsėjo mėnesį savo rezoliuciją, rezoliucijoje šitas privatos asmenimo gyvenimo derinimas yra skirtas visiems. Svarbu nepabrėžti lyčių dimensijos. Ir vyresni, vyresni, senėjančios visuomenės dimensijos, moteris, kurios yra tarp 45 metų ir vyresnio amžiaus, turi pasirūpinti ne tik savo vaikais, bet ir senstančiais tėvais. Vis daugiau moterų rūpinas ne tik savo tėvais, bet ir savo, į, savo um, E, sutoktinių tėvais. E, kaip jau minėjau, balandžio 26 komisija pasiūlė e, prasmesmenio gyvenimo paketą ir Taip pat yra komunikatas paskeltas, kuris apima teisėkuros ir neteisėkuros iniciatyvą šitiems pokyčiams paspartinti. Europos parlamentas taip pat paskelbė dokumentą, kurio pranešėja buvo ponia Blinkevičiūtė. Šis Mm, šitą paketą patvirtino daugelis e, NVO ir mes iš tiesų manome, kad e, tai yra tinkamas pasirinkimas. Mes džiaugiamės tuo, kad Europos komisija suprato ir mūsų poreikius ir e, pasiūlė konkrečių veiksmų, kaip įspręsti šeimų problemas. Mes turime detalesnę viziją apie tai, ką, kas kofacija nuomonė yra būtina šeimoms. Uh, E, toms, kurios yra sunkioje situacijoje, nes mes manome, kad jos iš tikrųjų yra tokia situacija, mums reikia sprendimų toms šeimoms ir mes taip pat e, pateikėme labai detalų e, profesinio asmeninio gyvenimo derinimo paketo vertinimą. Ir mūsų vertinimu šitas paketas yra labai geras ir atsižvelgia į svarbius aspektus. Tai yra galimybė, kurią turi Europa. Tai yra parodyti savo žmogiškai gyvenimą ir padaryti pokytį piliečių gyvenimuose. E, tai konkreti pastanga, kurią deda kurią daro ES ir aš manau, kad šitas pasiūlymas nebus blokuotas ar atskiestas ir nebus ideologinių diskusijų objektas. Tai ne ideologija, tai yra šeimų poreikiai ir joms to reikia labai greitai. Mes vertinime vertiname ir direktyvą, ir komunikatą, tačiau čia aš paminėsiu tik tais e, kelis aspektus susijusius su slaugytojais. Mes manome, kad e, svarbus yra trys pagrindiniai aspektai slaugytojams. Visų pirma, paslaugos, toliau e, atostogos ir trečia, e, lankščios darbo sąlygos. Pradėsiu nuo paslaugų. Mes manome, kad e, slaugytojų parama yra paslaugų jiems suteikimas. Tai reiškia, kad net kad e, ne, ne tik tie žmonės, kurie išeina iš darbo rinkos, gali e, teikti pagalbą, e, pa, slaugą, tačiau žinome, kad žmonės apskritai nori likti darbo rinkoje, tad, e, kad jie galėtų tą padaryti. Mes turime teikti bendruomenės lygmenių įvairias paslaugas, kurios būtų reikiamos kokybės, nes jeigu e, tos paslaugos nebus kokybiškas, tai tada šeima niekada nepasitelks šitų paslaugų. Ir e, tos paslaugos turėtų būti prieinamos, jeigu jos neprieinamos žmonėms su e, negale, tai atveju sistema neveiks ir taip pat tai turi būti įperkama, nes jeigu bus per brangu, tai žmonės išeis iš darbo rinkos. Jie negalės e, įstengti susimokėti už tas paslaugas, taigi visa ta sistema žlugs. E, dėl struktūrinių fondų ESIF, e, socialinis fondas ERDA, e, Europos e, regionės plėtros vystymasis fondas gali būti pasitelktas ir mokymams, ir struktūrai sukurti. Mes tikrai turėtume tą išanalizuoti. Mes turime pasižymėti, kas buvo padaryti ir padaryti dar daugiau. Ir per kitą programavimo laikotarpį yra skirta lėšų profesinio asmeninio gyvenimo derimo paketui. Taip pat mes turime globos tikslą vaikų priežiūros srityje. Mes turime personalus tikslus šioje srityje, tačiau taip pat mes, mes turime kurti rodiklius, kurie apimtų daugiau ne tik vaikų priežiūrą, dėl duomenų apsaugos, dėl duomenų surinkimo. Mums reikia nustatyti įvairius standartus ir įvertinti įvairias paslaugas, kurios yra siūlomas ir kurių reikia. Be abejo, jeigu tas E, pasiūlymas bus vienodas visur Europoje, tai ne visiems jis bus tinkamas dėl to, kad Europą poreikiai skiriasi. Ir daugeliu žmonių reikia pagalbos tiesiog namuose. Ir yra tokių bendruomenės e, modelių, kurie, pagal kuriuos žmonėms suteikiama pagalba namuose. Taip pat svarbu nepabrėžti, kad e, Mm, pas, e, slaugytojai, geros paslaugos yra labai svarbi priemonė darbo rinkoje. E, tas, tas, tos priemonės gali padėti žmonėms likti darbo rinkoje. Tačiau svarbu, jog nuolat būtų teigiama pagalba tiems, kurie iš tikrųjų naudojasi tomis paslankomis ir svarbu užtikrinti socialinę aktyvę įtraukti ir nepriklausomą gyvenimą. Taip pat per visą ES semestro procesą bus vykdomas stebėsenos procesas. E, bus vertinama, kaip valstybės narės kūrė savo politiką ir tai bus panaudota, kad galima būtų pastebėti, stebėti, kokia yra e, padaryta pažanga šeimos e, slaugos srityje. Paminėsiu pasakysiu, kad kai kuriuose šalyse taip trūksta paslaugų, kad e, kai kurios migrantės moterys, o mes kalbame apie milijonus tokių moterų, yra samdomos e, kaip etatinės slaugytojos ir gyvena e, namuose to žmogaus, kuriam reikia slaugos. Dažnai jos gyvena tarp valstybinėse šeimose, tačiau mes pamirštame, kad jos e, dažnai už, užpildo tą spragą toje šeimoje, tačiau jos irgi turi šeimas ir joms irgi reikia užtikrinti e, profesinio asmeninio gyvenimo derinimą. Ir e, jos gyvena taip kiekvieną dieną, turime tą pripažinti. Ir mes turime užtikrinti, kad E, turime, turi būti suteikta ir e, trumpalaikė, e, trumpalaikė slaugytojų, trumpalaikė slaugytojų atostogos. Mes, pavyzdžiui, jeigu tai Tai gali būti, pavyzdžiui, penkios dienos per metus, tai gali būti mokamas, mokamos atostogos ir iki dvylikos dienų. Ir Mm, turime nepamiršti, kad viskas vyksta tarp valstybinių šeimų lygmenių, yra didelis judumas, tačiau taip pat turime įtraukti ir mažus vaikus, kurie, kuriems reikia pagalbos. E, Taip pat um, mes turime užtikrinti ir e, ilgalaikės priežiūros e, slaugytojo atostogas. Ir mes turėtume pagalvoti, galbūt ne šioje direktyvoje, bet ateityje sukurti kažkokią schemą, e, kad būtų patenkinti visi norimi poreikiai. Ir galiausiai lankščios darbo sąlygos. Mes manome, kad tai yra labai teigiama priemonė kuri buvo įtraukta į siūlomą direktyvą, teisė prašyti lankščių darbo sąlygų e, kad ją turėtų slaugytojai, tačiau jeigu taip ir atsisakoma, darbdavys turi pateikti atsisakymą raštu. E, mes turime užtikrinti, kad e, darbdavys labai rimtai atsižvelgtų šitas priemonės. Taip pat mes matome, kad buvo paminėta ne viena lankščių darbo sąlygų forma ir mes turime ne tik Mm, įvesti e, lankščias darbo sąlygas, bet taip pat ir pasinaudoti įvairiomis priemonėmis, kaip pavyzdžiui, pažangų, pažangiomis darbo priemonėmis arba nuotolinio darbo priemonėmis. Taigi, mm, kai mes kalbame apie lanks, lankstų e, darbą, tai turėtume nepamiršti ir teisės e, atskirti, kur tas lankstumas baigėsi ir kur darbuotojas jau turėtų būti nebeprieinamas. Pavyzdžiui, jeigu trečią valandą darbdavys man atsiuntė laišką, laišką ir aš privalau jį atsakyti. Taip pat mes dabar vykdome kampaniją, e, tai yra mm, apklausa apie e, šeimos slaugytojų poreikius ir jis yra daugybė kalbų, tai yra olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, portugalų, slovenų, ispanų. Tai yra anonimiška apklausa, užtrunka kelias minutės ją užpildyti internete ir yra tam tikra nuoroda, ji yra parodė šioje skaidrėje, Taigi mes nemažai sulaukėme dalyvių, tačiau galite pasidalinti per savo tinklą šitą nuorodą ir e, paskatinti kitus atsakyti į šitą, šitą klausimą. Ačiū. Dėkoju už įvadinius žodžius visiems, o dabar suteiksim galimybę kolegoms klausti ar replikuoti. Kolega Sokor, pirmiausia, prašau. Ponas Becker prašė jo vardu šį beitą perduot, nes čia būti negali šiuo metu. Pridėsiu ir savo komentarus. 70 procentų visų slaugytojų ES yra šeimos nariai. Ir daugiausia tą slaugos darbą dirba moteris, jos palieka savo e, darbo vietą, kad galėtų pasirūpinti šeimos nariais. Tai reiškia, kad šeima netenka dalies pajamų Taip pat svarbu užtikrinti to žmogaus psichinę sveikatą ir gerbuvį. Mes turime be abejo labai vertinti tų žmonių darbą, jų auką, bet mums reikia stiprinti slaugos sistemas. Būtina sudaryti lankstesnės darbo sąlygas slaugytojui, kad būtų galima e, neprofesionaliems slaugytojams užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp privataus e, ir profesinio gyvenimo. E, būtina tiem žmonėms suteikti metnes atostogas ir taip pat būtina, kad e, jų darbo vietoje būtų suteiktas ankstesnis darbo grafikas. Be to, norėčiau pasakyti, jog ES visuomenė turi labai vertinti šių žmonių indėlį į mūsų visų bendrą gerbuvį. Ir prie pono Bekerio tekstų norėčiau pridėti, kad aš matau ir direktyvos pasiūlytos dėl darbuotojų komandiravimo neigiamus efektus. E, Pateiksiu pavyzdį. Kiek žinau, Vokietijoje 200 tūkstančių šeimų yra priklausomi, e, jų gyvenimas priklausomas nuo sergančių šeimos narių. Ir dažnai dažnai sunku suderinti čia rytų ir vakarų Europos interesus. Ačiū, kolegė Jungerijus, prašau ačiū už jūsų labai įdomią e, tokia įžanga į diskusiją. Tai padės mums renkti geriau teisėkuros siūlymus. Norėčiau labiau paminėti vieną aspektą, kuris buvo iškeltas jau diskusijoje. Tas santykis tarp profesionalių ir neprofesionalų slangytojų. mes kalbėjome, kad slaugytojams sunku dažnai suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Dažnai tie žmonės, kurie yra neprofesionalūs slaugytojai, gauna labai nedidelį darbo užmokestį. Dažn, o dar būna ir taip, kad tie sergantieji patys nėra labai turtingi ir tiesiog nepajėgia mokėti daugiau. Tad man kilo klausimas, ar komisijos direktyvos siūlyme yra kalbama apie tai, kad penkias dienas per metus saugytojai turi turėti teisę į atostogas. Ir man kilo toks klausimas, ar tai yra pakankama, turbūt ne. Nes e, susidūręs su tą situaciją žmonės žino, kaip yra. Nes būna taip, kad e, ta slauga dažnai yra reikalinga daug ilgesnį laikotarpį. Ir e, Tai nėra asmens pasirinkimas sirgti ilgai, tačiau rinktis galime, kaip į situaciją reaguosime. Jeigu, pavyzdžiui, pagyvenęs asmuo ar vaikas ar neįgalus asmuo e, serga, jam dažnai tenka pasikliauti to neprofesionalaus slaugytojo pagalba. Mano klausimas būtų toks. Jeigu šeima turi tokį narį, kuris yra neįgalus, be galimybės pasveikti. Ir jeigu tai šeimai reikia pagalbos darbo dienomis, kaip jie geriausia būtų elgtis. Man atrodo, Būtų puiku, jeigu būtų galima įtvirtinti galimybę tam slaugytojui dirbti pagal lankstų darbo grafiką. Bet tai irgi negali būti vienintelis sprendimas, nes dažnai tos slaugytojo pajamos yra labai nedidelės. O slauga reikalinga nuolatos. Ir tokia šeima tikisi pagalbos. Turėtume kelti klausimą, ko gero, kaip mes Europos parlamente turėtume pasirenkti tiems tolesniems etapams, o būtent kaip užtikrinti tą profesionalaus slaugytojų priežiūrą, nes tos penkios dienos atostogų slaugančia gerai, bet jeigu reikalinga ilgesnė pagalba. Ar kaip čia galėtume pasiremti, pavyzdžiui, Barcelonos vadinamaisiais kriterijais? Gal galėtume detaliau padirbėti prie šių kriterijų ir iš jų kažką tokio tinkamo pasiūlyti. Tai vienas klausimas. Antra. Dabar. Ar jau yra oficialių duomenų susijusių su profesionalos slaugos prieinamumu? Ar visi gali už ją susimokėti ir kaip? pagalba neįgaliesiems valstybėse narėse, kaip yra organizuojama. Mes žinome, kad slauga kainuoja ir slaugai teikiamos išmokos valstybėse narėse ne visada sutampa, tos išmokos dažnai ne, nepakanka. Jeigu visus tos blokelius apžvelgtume, žemos pajamos slaugančio, penkios dienos atostogų, e, nuolatinė reikmi tai neprofesionaliai priežiūrai. Jeigu, ar, ar yra duomenų apie tai, kad galėtume surinkti geriau informaciją? Thank you. Thank you. I'll... Dėkoju, sako pirmininkė. Žodis kolegė Žitanskai, prašau. Dėkoju. Kolegos, kalbėsiu slovakiškai, todėl kviečiu visus susidėti ausinės. Dėkoju visiems ekspertams už labai įdomia, įdomius pasisakymus. Ši tema labai svarbi tema. Dirbau keletą metų prie jos. Ir dirbau, žemėsiu šeimomis, kurios turi neįgalių vaikų. Kaip jau buvo pasakyta keletą kartų, tos šeimos patiria didžiulę skurdo riziką. Labai dažnai tos šeimos išyra Dėl dėja neįgalaus vaiko, mamos lieka dažnai vienos su tuo neįgaliu vaiku ir priežiūra, jeigu reikalinga 24 e, valandas per parą, ta pagalba skiriama sudaro viso labo 250 eurų per mėnesį. Mes juk turime kalbėti apie paslaugas, jų prieinamumą. Ir, man atrodo, valstybė narė ar vietos uh, administracijos struktūra turėtų imtis tokios atsakomybės užtikrinti tą pagalbą. Mes mūsų valstybėje neturime e, tokios statistikos apie šią pagalbą. 20 procentų gal e, mūsų savivaldybių tokią pagalbą teikia, 70 procentų neteikia. Tad įsivaizduokite tą naštą, kuri tenka šeimai turinčiai neįgalų vaiką. Ir dažniausiai tą naštą, kaip jau sakėm, užsikraunant savo pečių mamos. Taip pat norėčiau paminėti dar dvi temas. Jeigu galėtumėt pakomentuoti šios aspektus, man būtų iš tikrųjų labai naudinga. Pirmiausia, paramos sistema šeimai. Reikėtų, kad ta pagalba nebūtų sutelkta tik į neįgalius asmenys ar į pagalbos reikalingus asmenys. Turėtų būti dirbama su visa šeima. Pavyzdžiui, jeigu šeimoje vienas vaikas yra neįgalus, o kitas sveikas vaikas, Tai aš manau būtų puiku ir mes Slovakijoje šią temą ir bandom judinti, kad tos teikiamos paslaugos būtų teikiamos visai šeimai, kad būtų kreipiamas dėmesys ir į sveiką vaiką. Mama turi likti su E, pavyzdžiui, negalių vaikų, bet juk antrą galbūt reikia tą vaiką pristatyti į mokyklą, kas galėtų tai padaryti. Taigi, paslaugos reikalingos visai šeimai, pavyzdžiui, išvalyti būtą, pavyzdžiui, nueiti apsipirkti. Jiems šeimai gali reikti, tokiom šeimoms gali teikti, reikti papildomų paslaugų. Taigi, turim apimti visą šeimą, ne tik neįgalų asmenį. Kitas dalykas. Labai svarbu ir, sakyčiau, tai galėtų būti atlyginimas už įgytus įgūdžius. Tos moteris, kurios užsima slaugą, jos paprastai yra labai kompetentingos. Jos žino daugybę medicininės informacijos, logopedinės informacijos, ūkdymo dalykų. Ir kai šios moteris, tos slaugytojos prižiūri savo vaikus, jos įgyja tokių žinių, kurių galbūt neturi kiti žmonės, nors jie galbūt studijavo visą gyvenimą. Tad tas, tuos įgūdžius reikėtų panaudoti, jos turi sukauptus įgūdžius. Tad e, mama ar tėtė, kuris slaugo neįgalų vaiką, e, kai nusprendžia grįžti į darbą, kai jo pagalba šeimoje nebėra reikalinga, jis turi sulaukti atlygio, jo įgūdžiai sukaupti šeimoje turi būti pripažinti. Sutikau tokią moterį, kuris sakė, metų metus sėdėjau namie ir nieko nebemoku, bet tai nėra tiesa, ji tikrai moka ir labai daug išmano, nes tų įgūdžių sukaupė slaugydama savo šeimos narį. Tad reikėtų pasinaudoti tais įgūdžiais ir žmonėms mokėti už tai. Jūs žinote, kad tos, tie klausimai yra labai sudėtingi, daugelį aspektų tenka aptarti ir būtų puiku, jeigu visi kartu galėtume rasti atsakymus bent į dalį tų klausimų, kad m, mm, tiems prižiūrėtojams, tiems slaugytams galėtum suteikti oresnį statusą Europoje. Ačiū. Kolegos Lošport iš kolega Lošvašor Žaigis neprašė žodžio, tai tuomet ponė Harkin leisime pasisakyti. Noriu padėkoti visiems ekspertams šiandien. Ir iš tikrųjų, ilgą laiką dirbu ir aš prie šitų klausimų. Dirbu įvairiose interesų grupėse. Šiandien mes net išgirdau dalykus, apie kuriuos nedažnai girdame. Jūs visi keturi sutarėte Ir tai yra pozityvus siūlymas. Bent jau žingsnis teisinga linkme. Aš manau, kad labai svarbu, kad jūs žinotumėt, jog šis komitetas ir visas parlamentas e, daugelį kartų yra balsavęs dėl rezoliucijų. Ir mes vis nuolatos prašėme, kad būtų atkreiptas didesnis dėmesys į šį paketą. Žmonės kartais kalba apie demokratijos deficitą e, ir kalbama apie vienus dalykus, kurie čia nutinka, kas kita vyksta vietoje. O čia mes įkalbame apie labai konkrečius dalykus, tai reiškia viskas nukreipta teisinga linkme. Mes tiesiog keliam klausimą, kaip pagerinti situaciją. Ir tai yra gerai. Turiu keletą klausimų, bet norėčiau dar išsakyti vieną komentarą. Mūsų kolega štai iš Eurokėr sakė, kad labai dažnai žmonės uh, negali pasirinkti. Šiandien jūs galbūt slaugysite kažkokį jums artimą žmogų, o rytoj to nebedarysite. Dėl to, jeigu pažiūrėtume, kiek yra tų slaugytojų šeimose ir kokį vaidmenį jie vaidina, man atrodo, jeigu neturėtumėm tų neprofesionalių slaugytojų, mūsų sveikatos sistemos, socialinės sistemos būtų žlugusios daugelį šalių. Man atrodo, mes sukūrėme tokią visuomenę, kur be tų žmonių, be jų pastangų niekas neveiktų. Būtent dėl to teisės aktuose dabar pagaliau turime atsižvelgti tų žmonių vaidmenį. Ištaisyti tą tokią neteisybę egzistuojančią mūsų visuomenėse. Mes matome, kokios yra e, demokratinės tendencijos. Ne viskas yra blogai, mes gyvenam ilgiau, tas tiesa, bet ir senstam greičiau. Tad mūsų mano klausimai ir komentarai būtų tokie. Pirmiausia, Mes čia tarp daugelių kolegų diskutavom apie tai ir minėjom apie valstybės narės. Aš visur jau situacijos nežinau, bet Airijoje e, pri, tiems slaugytėms skiriamos ilgesnės atostogos negu penkios dienos. Turėtume pasižiūrėti į situaciją valstybėse narėse, ar yra kitur ilgesnių atostogų, ar sistema veikia, ar viskas yra gerai. O galbūt reikia pasinaudoti kažkieno patirtim, kad situacija visur pagerėtų. Jūs e, galite sakyti, kad tai gali būti pernelyg plataus užmojo pasiūlymas. <clears throat> Ir <clears throat> tiesiog pasakykit, ką manot apie tai. <clears throat> Apie lankstumą taip pat buvo minėta. Kolegė štai iš Lenkijos kalbėjo apie, apie individualų vertinimą e, priežiūros, lygonių priežiūros atostogoms. Kaip įtikinamas darbdavys, kad reikia suteikti tam tikrus privalumus, padaryti lankstesnį darbo grafiką ir panašiai. Kokios naudos iš to gauna, ar yra jau statistikos apie tai? Ir kaip įsitikinti, kad visa tai, tos lankstesnės priemonės duoda teigiamų rezultatų. Dabar mažos ir vidutinės įmonės, jos irgi svarbios. Kaip užtikrinti reikiamą lankstumą? Ir tuo pat metu, e, kaip veikti taip, kad įmonės mums nepasakytų, žinot, kišotės ne į savo reikalus. Tad, man atrodo, jūsų nuomonė šiuo klausimu irgi jums galėtų būti svarbi. Ir dar šiandien mes daug kalbėjom apie lyčių savoką. Ar galėtumėte pasakyti, ar turite surinkę e, duomenis ES apie vyrus ir moteris užsimančių slaugą? Airijoje 60 ir 40, man atrodo, toks yra procentas vyrų ir moterų užsiimančių slaugą. Ir nežinau, kaip yra kitur, e, nes daug vyrų dabar įstraukia iš, iš šios visus e, procesus. Pone Regner, prašau. Dėkoju. Puiku, kad diskutuojame apie tai šiandien. Mes kalbame apie turime jau ant stalo padėtą siūlymą dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo. Tai yra iš tikrųjų dalykai su realiu žmonių gyvenimu. Mes ką tik štai išgirdome Slovakijos pavyzdį. Ir jis labai tikslus, labai konkretus. Iš tikrųjų, visą tai dar kartą matome iš to pavyzdžio, kaip svarbu, kad labiau profesionalios taptų tos paslaugos ar namų darbuotojo, tvarkytojo, ar e, lygonio prižiūrėtojo, kad, saugytojo, kad tie žmonės galėtų turėti tinkamą įvertintą profesinę karjerą. Man atrodo, tai yra svarbu visur. Dabar mano tikslus toksai konkretus klausimas. 50 procentų. E, 50 procentų kainuoja profesionali slauga daugiau negu mokama paprastai tam e, neprofesionaliam slaugytojui. Tad iš tikrųjų, ką, ką daryti, kaip išspręsti tą problemą ir kur gauti tų kvalifikuotų tinkamų slaugytojų. Ačiū. Merci, la... Smarta, dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju už pranešimus, jie buvo labai įdomus. Galbūt aš e, truputį kritiškas būsiu, bet e, mes dabar diskutuojame apie tai, kaip visi mes norime pagerinti šeimos padėtį, moterų padėtį, e, slaugytojų padėtį. Dažnai tos slaugytojas yra moteris, dažnai tos e, pagalbininkės dirba prekybos rytise ar kitose rytise turi pagrindinį darbą. Tad galvojame apie tokias iniciatyvas ir sakome, kad tokia iniciatyva yra nepakankama, bet kad, kad, jūs, kad iniciatyva eina tinkama linkme, tai jau yra geras dalykas. Visuomenė turi galvoti, kokio modelio mums reikia, kuomet yra pateikiami tie siūlymai, kuomet mes visą tai siūlome, tai dažnai mes siūlome visiškai nesižvelgdami į komisijos biudžetinius gebėjimus. Dabar ir tarybos, ir, ir, ir komisijos pozicija yra, e, kaip užtikrinti, kad būtų įmanoma mokėti kaip mažesnius atlyginimus. Socialiniai mokesčiai kainuoja daug, tai yra bandoma juos sumažinti dėl to iškyla prieštaravimas ir mes čia matome tos prieštaravimus. Komandiruojamų darbuotojų direktyva galbūt sutrukdys rytų e, valstybių darbuotojams e, daugiau dirbti vakaruose, jiems bus mokama mažiau, jie taip pat turi šeimas ir jie taip pat kartais turi užsimti savo šeimos narių slaugą. Tad ką mes darysime, kai balsuosime dėl biudžeto? Ar mes uh, E, būsime dosnus ir sakysime, kad negali tęstis tokia padėtis, mes e, negalime milijonų žmonių palikti už borto, netoks mūsų socialinis e, e tikslas ir ar taryba sutiks, kad e, tokios pataisyklės būtų taikomos ir Graikijai. Mes e, nuskurdinome Graikiją, apgavome Graikiją, viską atėmėm iš Graikijos, leidom pasilikti tik tai marškinius ir kelnes, ir, ir, o gal net ir mažiau. Mes esame veidmainiai. Kas mokės už visą tai? Toks yra klausimas. Kas už visą tai sumokės? E, jūs, ponė, atstovaujate žemės ūkio darbuotojams. E, tai, e, Paprastai ateina darbdaviai ir mums sako, per daug uh, mokesčių mokame, mažos vidinės įmonės mokame per daug mokesčių, tai kas mokės? Taigi, va, socialinė e, politika yra brangus dalykas. Tad turime įvertinti tuos savo prieštaravimus ir tai atsakyti klausimą, kokio modelio norime savo šalyse ir mano šalyje, Prancūzijoje. E, rinkimus laimės prezidentas, na, nebuvo pats pikčiausias, blogiausias, bet tai buvo tas kandidatas, kuris pažadėjo, kad mokesčiai mažės Prancūzijoje. E, žmonėms tai patinka. Nes jie iš karto renkasi, vienas iš aspektų pasirinkimo yra, kas labiausiai sumažins mokesčius. Bet jau kalbėkime apie savo socialinį modelį, ko mes norime. E, mes, man atrodo, jeigu imsime žadėti tokių dalykų kaip mokesčių mažinimas nuolatinis, tai kyla klausimas, o kas už visą tai mokės? Iš kur imsim tos pinigus? Tad štai, pavyzdžiui, mūsų kolegos Graikijoje, ar jie galės pasinaudoti šiuo nauju e, teisės aktu? Manau, kad tikrai ne jums bus pasakyta, pirmiausia skola gražinama, o paskui jau galvom apie kažkokius papildomus privalumus, e, mėlyjeji. Tai štai, aš girdžiu e, tuos visus um, gražius sakomus dalykus, bet žinau, kiek dviveidiškumo esame šiuo klausimu. Užtat ir norėjau taip galbūt, e, na, agresyvokai pasaky, pasakydamas, iškeldamas tą klausimą, kas mokės. Man patinka jūsų šūkis - geresnis gyvenimas visoms šeimoms 28 valstybėse narėse. Bet visi kartu turim priimti sprendimą dėl to. 2019 matysim, ką busim pasirinkę. Thank you, Mr. Hetman. Dėkoju, ponė Hetman. Ačiū pirmininkė. Aš e, norėčiau kalbėti lenkiškai, tad užsidėkite ausines, jeigu leisite. Ponios ir ponai, aš taip pat norėjau padėkoti Jums visiems už pranešimus ir e, Jūsų visi pateikti pranešimai yra labai e, praturtinantis mums visiems. Aš esu tikras, kad e, beveik visi tik e, su nedėlėmis išimtimis e, išdėstė tikrai labai gerus pasiūlymus e, su kuriais mes turėtume dirbti ir mes tikrai labai teigiamai nusiteikę esame šitų pasiūlymų atžvilgių, netgi kai kalbame apie darbdavius. Nes aš taip pat atstovauju dviejų darbdavių asociacijoms iš Lenkijos ir jos visiškai sutinka su pačia idėja ir be abejo labai detaliai mm, klausysimės detalių. Čia e, Europos parlamente mes e, turėtume labai atidžiai atkreipti dėmesį į detalės, nes vien pati idėja apie e, profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimą ne, neleidžia mums leistis į detalės. Aš kalbu ir kaip tėvas, mes kalbame apie tėvystės atostogas, kai ir tėva, tėvas, ir motina tuo pačiu laikotarpiu, e, tik gimus vaikui, gali vaikų rūpintis. Koks yra mūsų tikslas? Ar palaikyti, e, padėti vaikui po to, kai jis gimsta? Tai yra pagalba vaikui, kurią gali suteikti e, jo tėvai. Ir Ar mes idealiu atveju stengiamės užtikrinti, kad tėvai pasirūpins savo vaikais? Ir aš manau, kad dauguma jūsų turbūt sutinkate su tuo, kad kai kurie tėvai nenori išnaudoti tokios paramos. Ir tas laikotarpis, kai vienas iš tėvų galėtų vaiku pasirūpinti, bus prarastas. Be abejo, tai blogai vaikui. Ir aš manau, kad mes pirmiausia turėtume galvoti apie vaiko gerovę, o ne tik apie tėvą ar motiną. Aš turiu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kai mes dirbame e, su šitais klausimais, mes iš tiesų turime nepamiršti detalių kyla klausimas, o kaipgi didinti informuotumą ir tarp darbdavių, nes aš tikrai žinau tokių darbdavių, kurie, jeigu jų nepriverčia įstatymas, kad netgi ne, neverčiami įstatymo jau e, įveda lankščias darbo sąlygas dėl to, kad jie žino, jog tai padidina įmonės darbuotojų darbo kokybę. Ir aš manau, kad čia pagrindinis elementas yra šviesti darbdavius, nes jeigu jie manys, kad tai bus naudinga jų įmonėms, tai jie labiau norės įvesti tokias e, taisyklės ir tokią pagalbą moterims, e, mamoms ir tėvams, kurie dirba jų įmonėje. O dabar dėl slaugytojų kurie rūpinasi vyresnio amžiaus žmonėmis ir e, neįgaliaisiais. Daugelie šalių labai nedidelė yra institucinė pagalba, valstybės pagalba, ypač kai kalbame apie e, senolius. Todėl jūsų darbas yra labai svarbus ir teigiamas. Iš principo norėčiau pasakyti, kad mūsų darbas čia yra paprastas. Mes turime išanalizuoti teisinės pasiekmes valstybėse narėse, mes turime įvertinti socio, socialinės, ekonominės ir finansinės pasiekmes. Ir jeigu šitas vertinimas bus geras, tada mes visi rasime tą susitarimą, kuri, kurio visi norime. Dabar du kalbėtojai ir paskui mes suteiksime žodį mūsų ekspertams, labai trumpiems komentarams, kad galėtume baigti laiku. Uh, Taigi, ponas Rochford. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš nebuvau numatęs kalbėti, tačiau kolega prancūzas, kuris ką tik tai kalbėjo, e, e, verčia mane reaguoti. Aš esu iš tos frakcijos, kuri nemano, kad reikia priešinti socialinius reikalus su ekonominiais. Aš manau, kad mes e, turime dabar siekti e, veiksmingų ekonominių modelių ir tuomet, aš manau, mes turim galimybių tokius modelius įgyvendindami mokėti už socialinius reikalus. Kai kurie iš e, kalbėtojų minėjo bendrą apimti visos tos pagalbos, kuri gali būti suteikiama e, slaugos srityje ir kad daugumą tos, tų, tų paslaugų teikia e, šeimos nariai arba kaimynai ar draugai. Ir šeima, aišku, šeimos nariai čia yra pats pagrindinis rezervas ir reikia pripažinti tai, nes šitie dalykai yra nematomi. Mes turime užtikrinti, kad tie dalykai būtų matomi ir pripažinti. Ir aš nenoriu būti cinikas bet e, kuomet šeimos nariai padeda, tai kainuoja mažiau negu kai profesionalus slaugytojai padeda. Tad e, jeigu šeimos ir toliau daugiau tuo užsijams, tai bus geras dalykas viena vertus, todėl kad e, kuomet tai šeimos narys, dažnai tai yra priimtiniau, psichologiškai yra palankiau ir tai neprieštarauja iš principo ekonominiams tikslams, jeigu jie yra racionalūs. Praeitie Mes e, esame atlikę tyrimų, nežinau ar ekspertai tai patvirtins, bet Prancūzijoje bent jau tyrimai e, rodė, jog labai daug e, žmonių praktiškai nereikalaudavo pinigų už tos slaugos paslaugas, bet jie labai pergyvendavo dėl to, kad praranda pensijas, dirbdami tokią neapmokamą darbą. Todėl, kuomet kas nors užsijima tokią veiklą, slaugos paslaugomis, mes turime užtikrinti, kad tokie asmenys išlaikytų teisės į pensiją. Nes e, antraip e, bus žmonių, kurie galbūt norės išeiti iš profesinės veiklos, kuriam laikui, kad tuo užsiimtų, bet tie žmonės iš principo mokės dviejopą kainą. Viena vertus praras savo pagrindinį atlyginimą, kuomet užims tą veiklą, o paskui praras ir e, e, pensijas. E, demografija čia yra labai svarbi ir taip pat demografija turi dviejopą poveikį. Anksčiau e, žmonės, kurie išeidavo į pensiją 60-61 metų, galėdavo užsiimti tokiais e, slaugos darbais. Tuo tarpu dabar pensijinis amžius yra e, nukeliamas toliau. Dabar tokie žmonės vėliau gali išėję į pensiją užsiimti tokia, tokia veikla ir tai keičia padėtį. Prancūzijoje šitoje srityje mes darome pažangą. Aš manau, kad reikia daryti pažangą visos Europos mastu. Aš nenoriu dabar detaliai komentuoti Prancūzijos padėties, bet pasakysiu e, štai, kad tie žmonės, kurie yra priklausomi neįgalus žmonės, turi teisę į valstybės pagalbą. Prancūzijoje kai kuriais atvejais e, net ir tais atvejais, e, kai e, užsima tais atvejais, kuomet turi būti teikiamos e, paslaugos iš šeimos narių pusės, jiems galėtų būti tokios, mokom, tokios pašalpos, kurios būtų e, tokio paties dydžio, kaip ir mokamas atlyginimas profesionaliam slaugo, slaugos darbuotojai. Dėkuoju, ponė Kuneva. Ačiū. Labai laiminga esu dėl to, kad Diskusija buvo labai įdomi. Aš klausiausi jūsų pasiūlymo ir aš manau, kad e, tie pasiūlymai, kuriuos e, e, mes pateikėme, tie, pas, tie pasiūlymai yra tie patys, kuriuos mes pateikėme pernai savo pranešime. Ir tai buvo ir parlamento rezoliucijoje, taigi tai yra visų bendrų ekspertų darbas. Mes su jumis dirbome anksčiau ir mes norime jums e, padėkoti labai smarkiai dėl to, kad svarbu svarbu užtikrinti e, asmenio ir gyvenimo ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą. Svarbu toliau bendradarbiauti užimtumo komitetui ir moterų komitetui šioje srityje. Aš buvau moterų e, komiteto pirmininkė, e, pranešėja ir aš nebūčiau galėjusi tinkamai atlikti savo darbo be užimtumo komiteto indėlio. Aš manau, ir jie tą patį galėtų pasakyti. Ši tema yra labai svarbi, e, ji daug žmonių įtakoja ir jeigu mes negalėsime užtikrinti paties geriausio bendradarbiavimo tarpusavyje, mums nepavyks pasiekti geriausių rezultatų. Ačiū. Labai ačiū. Išklausykime trumpos pastabos iš užimtumo generalinio direktorato. Jūs turite du atstovus iš komisijos. Vienas iš jūsų pasakykite. Taigi nuspręskite, kas norite pasakyti. Komisija, prašom. Sveiki, esu Manuelė Geling iš užimtumo generalinio direktorato ir kalbėsiu apie jų direktorato vardu. Visų pirma, labai dėkoju už jūsų konstruktyvius ir teigiamus komentarus. Uh, Iš tiesų, e, pasiūlymas dėl profesinio asmeninio gyvenimo derinimo, kurį pateikė komisija, e, sprendžia ir užimtumo iššūkį dėl to, kad e, labai daug moterų iškrenta iš darbo rinkos ir taip pat sprendžia skurdo problemą, nes moteris išėjus iš darbo rinko atsiduria skurde ir taip pat e, kelia, e, tai kalba ir apie demografinius iššūkius dėl besikeičiančios visuomenės. Mums svarbu išanalizuoti ir tam tikras e, teises, kurias mes išdėstėme pasiūlyme direktyvoje ir taip pat svarbu finansuoti rasti ir tam tikras finansavimo priemonės Mes norėtume paskatinti naudotis, pavyzdžiui, ESIF finansavimu arba e, geriau stebėti duomenis, apie tai buvo nemažai kalbama ir taip pat svarbu nustatyti standartus, ypač e, ilgalaikės priežiūros ir vaiko e, priežiūros srityje. Europos semestras yra labai svarbis rytis ir manau, kad mes turėtume daugiau sutelkti dėmesio į profesinio asmeninio gyvenimo derinimą, e, kaip e, darėme ir pastaraisiais metais. Norėčiau paminėti kelis jūsų išsakytus komentarus. Aš manau, kad profesinio asmeninio e, gyvenimo derinimas, toks kaip jis buvo pristatytas, reikalingas tam, kad būtų sukurtos vienodos darbo sąlygos tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje ir kad sukurtų tai naudą tiek visuomeniai, tiek ekonomikai, tiek visai, tiek pačiai valstybei nariai. Kalbama buvo apie kaštus. Visas pasiūlymas atrodo taip, kad e, nauda e, atsvertų kaštus ir be abejo ir atskiri žmonės patirs naudos, moteris ir vyrai, bet taip pat ir visa ekonomika ir valstybė gaus iš to naudą. Moterų dalyvavimas darbo rinkoje yra tie, iš tiesų esminis klausimas ir todėl, kai svarstome, ar naudinga būtų įvesti ilgalaikės, il, ilgesnės atostogas, tai esmė tame, kad jeigu žmogus ilgą laiką nebūna darbo rinkoje, tai tada turi mažiau įsidarbinimo galimybių ir karjeros galimybių. Todėl ir buvo e, įvestas slaugytojų atostogų pasiūlymas ir e, tai yra penkios dienos, nedaugiau, bet tai yra minimalus reikalavimas, valstybės narės galės e, nusistatyti ir ilgesnį tokį laikotarpį. Taip pat mes nagrinėjome, kokie žmonės gali už, išeiti tokiu atostogu, siekiant užtikrinti, kad tarp vyrų ir moterų būtų tinkamai pasidalyjama našta ir ta, buvo apibriešta mm, žemutinė riba. Taip pat e, reikalingi geresni duomenys e, slaugos rytyje. Šiuo metu mes neturime palyginamų duomenų, tačiau mes pradėjome tyrimą ir nagrinėjame metodiką, kurie mums leis surinkti e, palyginamus duomenis ilgalaikės priežiūros srityje. E, tos atostogos, kurias mes e, numatėme, yra neprivalomos, žmonės galės patys pasirinkti, išeis tų atostogų ar ne. Tačiau be abejo, kalbant apie e, vaiką, visi tyrimai rodo, kad vaikams labai svarbu, jog prisidėtų abu tėvai, tada jų kognityviniai gebėjimai yra aukštesni, jeigu vaiko auginime dalyvauja ir tėvas. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Thank you, Mr. Ačiū, ponas Egimonus. Prašom, keletą trumpų pastabų. Pabandysiu kuo trumpiau. Ačiū už įdomus užduotus klausimus. Penkios dienos e, yra neblogos dalykas. Aišku, norėtųsi daugiau, galima siekti. Yra tokių dienų, kur tai nieko nereiškia. E, nes galbūt jau yra pasimokyti iš patirties susijusių moterystės direktyva. Tačiau tos penkios dienos vis dėlto yra neblogos žingsnis pirmin. Jeigu neklystų, e, komisijos parengti papildomi dokumentai sako, kad penkios dienos yra e, priimtinas laikas dėl to, kad žmogaus neteimų į darbą, tos penkios apmokėtos dienos priliksta ir dėl to finansiškai tai nieko nekainuojantis žingsnis būtų. E, sveikatos e, aspektas, man atrodo, tai yra tik vienas iš elementų tos visos, dėlios, tos visos dėlės dėlionės, kalbant apie privataus ir prasme gyvenimo e, suderinimą. Visą tai labai svarbu yra socialinio ramščio kontekste. Mes kalbame apie tai sveikatos generaliniam direkt, komitete, kalbame apie integruotą sveikatos priežiūrą. E, ten vėlgi kalbame apie pacientus, slaugytojus ir visą eilę kitų žmonių, bandant derinti visus pozicijas ir interesus. Ir tas problemas bandome matyti ir spręsti paraleliai. Dabar dėl požiūrio į šeimą. Tai puikus klausimas ir pasinaudosiu progą atkreipti jūsų dėmesį į kitus slaugytojus, kurių nieks nemato. Tai yra jauni žmonės. Jiems dažnai mažiau negu 18 metų. Turime tokių bandomųjų projektų, kurie rodo, kad bent, kad yra bent klasėje, kiekvienoje klasėje Europoje bent du vaikai, kurie dirba tokį darbą, teikia tas slaugimo paslaugas įgūdžių pripažinimas. Taip, šį, šį vakar mes kalbėjom apie projektus įvairius, kur slaugytojams būtų teikiamas internetinis mokymas. Bet vėlgi stengiamės išsiaiškinti, kiek galėtume įvertinti tuos įgytus įgūdžius. Aplinka sudėtinga šiuo požiūriu Europoje, dar tebelieka daug tokios savotiškos atmetimo reakcijos. Tačiau manau, kad bandome įtikinti politikos sprendimų prieimėjus ir mums galbūt pavyks. E, slaugytojų paslaugų vertinimas. Mes dirbame su e, užimtumo generaliniu direktoratu, esame sukaupę duomenų, šie rodikliai taip pat turėtų, aišku, apimti pačias įvairiausias priemonės ir prieinamumą saugos paslaugų ir jų kokybę, darbas vyksta. Dabar dėl lyčių aspektų, pagal mūsų turimus duomenys, 75 procentai slaugytojų Europoje yra moteris. Jeigu apžiūrė, pažiūrėtume į vairių šalių situaciją, tai pamatytume, kad 45 ir 55 procentai pasiskirsto tų slaugytų vyrų ir moterų skaičius daugiau, moterų slaugytų yra pietų šalyse. Na taip, tie žmonės e, teikia didžiulę naudą. Jungtinėje karalystėje Employees for Carers organizacija teikia konsultavimo paslaugas, kad e, tokios didelės įmonės kaip, pavyzdžiui, British Telecom galėtų įvertinti, kad iš tikrųjų yra privalumų sudaryti žmonėms reikiamas sąlygas ir kad jie galėtų teikti slaugos paslaugos. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Boterman, mes kalbėjome apie kaštus, kuriuos turėsim padengti visi. Aš kalbėjau apie ūkininkus ir jų sutoktinius pagalbininkus. Yra tokių e, moterų, kurios dirba ir kitose sektoriuose, ne tik žemės ūkio srityje. Tad moteris pačios moka savo įmokas. Ir jos turi mokėti tas įmokas tam, kad jų statusas gerėtų. Jeigu jos moka įmokas pačios, reikėtų, kad būtų pasiekta tam tikros didesnės pažangos. O kai dėl šeimoms teikiamų slaugos paslaugų, yra tokių sistemų, kuriomis įmanoma naudotis. Pavyzdžiui, Belgijoje prieš keletą metų buvo įsteigta ta tokių uh, paslaugų čekių, taip vadinamų, uh, sistema. Jo šeimos moka mažiau, priklausomai nuo savo pajamų, priklausomai nuo sunkumų, uh, tarp 5 ir 9 eurų už valandą to šeimos moka. Valstybė primoka likusią kainos dalį. Tačiau tos sistemos dėka mums pavyko iš, spręsti tą problemą, kad e, žmonės e, dirba deklaruodami savo darbą, tai nebėra paslėptas darbas. Jie moka mokesčius, jie moka socialinės įmokas. Ir štai, jeigu jūs sakote, kas už visą tai mokės, taigi yra sistemų, kurių dėka yra įmanoma šį aspektą sutvarkyti. Ir jeigu matome, kad dirba daugiau žmonių, kurie moka įmokas, kad pusiausvėra yra įmanoma išsakyti, vadinasi, yra įmanomų tokių sistemų, tik reikia jų paieškoti ir jas įdėkti. Dėkoju, ponia Kotovska. Na, aš norėčiau pasakyti, kad iniciatyvos yra puikios, bus e, aiškės, man atrodo, mes turim, galime dabar suformuluoti labai aiškiai, kad reikia daugiau duomenų. Mūsų šalise tie duomenys dabar labai fragmentuoti. Mums reikia formalių, palyginamų tarpusavį duomenų, Ir, pavyzdžiui, oficialios ministerijos gali pateikti tokius duomenys apie saugos paslaugas. Bet mums taip pat reikia statistinių duomenų apie veiklą susijusią su slaugos veikla. Aš manau, kad e, tai būtų galimybė, ko gero, galbūt priversti savotiškai statistikos tarnybas e, į savo atliekamas apklausas įtraukti tam tikrus elementus. Mes laikėme klausimus apie ekonominę veiklą, bet niekad paprastai tos tarnybos neklausė apie slaugos vykdomą veiklą. Na, kas dešimt metų atliekamuose e, apklausose mes gal tokio pabudžio klausimus keliame. Norėčiau atsakyti jūsų klausimą apie šeimas turinčias neįgalių vaikų. Tai labai aktuali tema. Galėčiau tarti keltą žodžių apie padėtį Lenkijoje šiuo požiūriu. Vėlgi, informacija labai fragmentuota. Sveikatos reikalų ministerija turi tam tikros informacijos. Informacijos esama taip pat ir socialinės politikos ir užimtumo ministerija. Švietimo ministerija taip pat turi informacijos, bet tos ministerijos kartu nesubendrina tos informacijos. Tai viena. Norėčiau pasakyti, kad to vaiko tėvai užima tam tikrą pilietinę veiklą. Jie bando kurti fondus, organizacijas, kad būtų galima sureaguoti tam tikros visuomenės grupės narių poreikius. Visą tai, kaip jau sakiau, ant savo pečių tą veiklą neša tie suinteresuoti žmonės, yra jų grinai pilietinė iniciatyva. Dabar individualių teisė į tėvystės atostogas, į vaiko priežiūros, tiksliau, atostogas. Aš manau, kad svarbu, kad į šeimos gyvenimą įsitrauktų ir vaiko auginimų simtų abu tėvai. Yra absoliučiai akivaizdu, kad kuo daugiau tėvai, tėčiai savo laiko praleidžia su vaiku, tuo teigiamesnis matomas poveikis vaiko brandimui, jo augimui. Ir to tai teigiamiau pavyksta suderinti tėčio poreikius su šeimos poreikiais paprastai. Na ir paskutinis dalykas. Svarbu, kad darbdavių organizacijos e, tinkamai reaguotų šią klausimą, kaip e, tėvystės atostokos buvo įvestos Lenkijoje. Nebuvo prieš nusiteikę darbdaviai prieš tokias nuostatas. Tad negalim sakyti, kad darbdaviai labai priešinasi tokioms atostokoms. Nes, kai vyko diskusijos prieš du metus dėl šio projekto, buvo manoma, kad gal taip galėtų būti. Na, tai yra iš tikrųjų labai žingsnis didelis pirmin. Reikia tiesiog, kad darbdavė, su darbdaviais būtų dirbama ir toliau, kad jie dar geriau suprastų visus tuos aspektus ir kad jie neliktų nuo šaly. Dėkoju. Thank you. And... Labai ačiū. Dabar ponia Panseri. Ačiū. Pradėsiu nuo to, <clears throat> ko baigėte. Iš tiesų, e, teisė į e, atostogas yra labai didelis lankstumo elementas. Ir e, ne, nebūtinai iš karto imti visas atostogas. Pavyzdžiui, direktorius gali pas, direktyvą siūlo, kad atostogos būtų ne, siūlomos po to, kai. keturis, keturis mėnesius padalinti per 12 e, vaiko metų, kol vaikui sukanka 12. Tai labai aspektus dalykas. Um, Mm, slaugytojų srityje. Labai svarbu, kad už e, šitas atostogas būtų a, mokama, nes jeigu bus ilgesnės nemokamos atostogos, žmonės negalės savo tai leisti. Ir a, e, mes a, e, turime sumažinti iki minimumo prarandamas pajamas šeimose, nes labai dažnai žmonės, šeimos gali tiesiog likti ilgą laikotarpį darbo, be darbo. Ir mes manome, kad tai, ką komisija pasiūlė, tai yra tas lygo globos e, e, atostogos yra labai gera pradžia. Taip pat mes manome tokia galimybė, e, tai yra išplėsti šitą laikotarpį iki 12 dienų, jeigu žmogui, tarkime, dėl lygos reikia nuolat lankytis pas gydytoją, tai gali būti diena per mėnesį, tačiau tai yra maksimali, maksimalus skaičius, kurį šį kartą galime pasiūlyti šiuo momentu. Ir mes taip pat turime fiksuoti tai, kas vyksta valstybėse narėse. Mes turime uh, pagalvoti ateityje ir apie ilgesnius, e, ilgesnės atostogas, e, tačiau e, taip pat mes galime, užtik, turime užtikrinti, kad tai būtų mokama. Ir be abejo, mes paprastai visada sakome moteris, tačiau turime nepamiršti, jog reikia ir vyrų indėlio. Ir E, socialinis indėlis yra e, ne, ne pasirinkimas, tai yra e, paskutinė priemonė, nes bendruomenė neturi pasirinkimo ir moteris ir vyrai ilgą laiką nebūna darbo rinkoje ir dėl to jie tiesiog nebegali gauti ir pensijos, bet apskritai nebegali ir grįžti į darbo rinką. Todėl E, kuo, lab, kuo vyresnio amžiaus žmogus, tuo sunkiau jam grįžti į darbo rinką. Ir mano paskutiniai komentarai būtų susiję su paslaugomis ir e, jų svarba. E, svarbi yra visa diskusija apie struktūrinius fondus. Mes turime numatę tam tikras iš ankstinės sąlygas pagal 9,2 straipsnį numat, numatyta bendruomeninių paslaugų e, teisės akte. Mes turime užtikrinti, kad asmeninio ir privatus gyvenimo pusiausvėra ilgalaikės priežiūros paslaugos būtų vienas iš prioritetų. Svarbu, kad moteris, šeimos galėtų pasirinkti priemonės, nes jeigu jos neturės pasirinkimo, tai jos tiesiog liks tiesiog globėjai, slaugytojėmis. Ir svarbu, kad jie turėtų galimybę pasirinkti slaugyti ar ne. Ir taip pat e, slaugomi asmenys turi gal, turėti galimybę pasirinkti būti slaugomės artimųjų ar e, turėti kitokią alternatyvą. Ačiū. Much, Labai dėkoju Jums visiems. Jūs tikrai labai gerai perdavėte šitą žinę. Diskusijos buvo nuostabios. apriepėme visokias rytis ir žmogaus teisės, ir mokesčius. Ir manau, kad šita diskusija mums visiems buvo labai naudinga. Labai dėkoju Jums visiems už bendradarbiavimą ir Jūsų pastabas. Mes e, pasimatysime komitete kitą kartą, Liepos 12. Ačiū.